eiti minėtas pareigas. Ir aš tikiuosi, kad jis gali tikėtis visų jūsų paramos. Kipro um, valdžios institucijos e, man taip pat pranešė apie pono Sofokrijos išrinkimą 2012 m. parlamento rinkimų metu. Taigi e, jo vietą dabar užims kolega Kirjakos Mavro Nikolaus.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 E, mandatą